nes tos taisyklės e, galioja dar nuo Černobilio avarijos laikų. Turime peržiūros straipsnį, bet jisai kol kas nebuvo panaudotas. Bet kuriu atveju dėkoju Jums už Jūsų pastangas. Dėkoju ponui Belet. Dabar diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto baigiame. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl praktinių aspektų susijusi su ES MVI finansavimu skirtų paramos priemonių peržiūra ateinančių programavimo laikotarpiu. E, sveikinu komisarą Tajanį ir iš karto suteikiu jam žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmieji Europos parlamento nariai. E, svarstytinas klausimas susijęs su tuo, kaip komisija ketina padėti VMI finansuoti save siekiant augimo. E, strategijoje 2020 e, mes kalbame apie augimą, kuris remtųsi žiniomis ir inovacijomis. Siekiame tokiu būdu sukurti naujų darbo vietų, E, skatinti ekonomiką, pasiekti ekonominio augimo. Ir tai yra susijęs su VMI galimybė e, gauti finansavimą, ypač kai, tai, kai tai susijęs su inovacijomis. E, taigi, nėra augimo, nėra konkurencingumo be inovacijų. Ir mūsų pasiūlymuose visų pirma bandoma akcentuoti kaip e, svarbus yra mokslo tyrimai ir inovacijos. E, Pereitą savaitę mes paskelbėme e, žalę knygą dėl inovacijų finansavimo ir ten kalbame apie tam tikrą supaprastinimą, supaprastinimą ryšius tarp partnerių ir e, prieiga prie bendrosios rinkos. E, supaprastinimas bus e, vienas iš svarbesnių dalykų siekiant augimo ir norint paremti VMI. Bendrijos finansavimo programos turi būti lengvai prieinamos visoms ES įmonėms, ypač toms, kurios turi gerą augimą potencialą. Siekiant šio tikslo Esu įsitikinęs, kad e, tos priemonės, kurios yra skirtos VMI paremti, turėtų būti apjungtos į bendrą priemonę, į bendrą kompleksą, kad e, galėtume e, užtikrinti reikiamą lankstumą reaguojant į pokyčius rinkoje per būsimąjį programavimo laikotarpį. Todėl komisija nori susitelkti ties finansinėmis priemonėmis. ir pereiti nuo e, sistemos, kur iš esmės e, lėšos yra paprasčiausiai e, suteikiamos, prie tam tikros paskolų sistemos, kurios, e, kuri remtųsi tam tikrų verslo planu. E, čia kalbame apie rizikos e, kapitalą, e, kuris e, galėtų būti panaudotas tam tikrose e, pamatinėse programuose. Kol kas tokie bandymai pasiteisino. E, programos e, pradžioje e, joje dalyvauja apie 100 tūkstantį VMI, o jos pabaigoje tikimės 300 tūkstančių. Mes matome, kad rizikos kapitalo įsisavinimo lygis yra 98 procentai. Dar kitas svarbus aspektas yra tai, kad siūloma sistema turi būti nebiurokratiška. E, e, VMI turi turėti galimybę spręsti reikalus su savo vietos banku, kitaip sakant, nebūtinai turi važiuoti į Briselį, kad gautų finansavimą. E, visai neseniai e, taryba kreipėsi į komisiją, ragindama sukurti e, bendrijos rizikos kapitalo sistemą, kurią galima būtų pasinaudoti vietose. Mes jau matėme, kad paskalų garantijų sistema jau yra padėjusi daugumai įmonių Ir e, komisija galvoja, kad e, ta sistema turi veikti ir regioniniu, ir europiniu lygmeniu. Kitaip sakant, mums reikia e, visos virtinės nuosekliai sukonstruotų priemonių VMI padėti. Ir tai yra labai svarbu valstybėms narėms, pasinaudojant struktūrinių fondų lėšomis. Tai tiek norėjau pasakyti apie būsimai programavimo laikotarpį. E, taip pat noriu pasakyti, kad e, komisija e, nesilsėjo ant laurų, nepasitenkino tuo, ką pasiekta. Pereitais metais sukūrėme VMI investicijų forumą, kuris yra nuolatinis ir kuris ieško problemų sprendimų reguliariai tame forume yra žvelgiama į rinką, į tai, kaip geriausia užtikrinti finansavimą VMI. Taip pat e, studijuojama, kaip galima būtų toliau e, vystyti vidaus rinką. Aš tokias priemonės sveikinu. Turime taip pat neužmiršti ir tam tikrą reglamentavimo kontekstą. Ir čia norėčiau ypatingai padėkoti kolegai e, Mišeliui Barnie, kurio komunikatas e, dėl bendrosios rinkos e, pateikia visą virtinę naujų iniciatyvų, ypatingai kai kalbama apie rizikos kapitalo panaudojimą. Tai labai svarbu e, vystant bendrąją rinką ir skatinant verslumą ir inovacijas ES. Kalbant apie bankininkystę, E, Bazelis 3 pasiūlymai, e, taip pat pono Barnie kompetencijos rytis e, pasirodys šių metų birželio mėnesį. Reikia atidžiai pažiūrėti į tokių pasiūlymų mikro ir makroekonominį mak, ekonominį efektą. Mes turime, žinoma, pasižiūrėti, kaip tie pasiūlymai paveiks situaciją ir kitur pasaulyje. Per e, šį e, finansinių suvaržymų laikotarpį reikia žiūrėti, kaip kuo geriau leisti lėšas, turime žiūrėti, kaip pasitelkti privačių investicijų potencialą. Turime dirbti, kad mūsų pasiūlymai visada susitelktų ties e, VMI problemomis e, ties parama joms. Tas darbas, e, kuris e, bus atliekamas siekiant visiškai išeiti iš krizės, turėtų leisti VMI vystysis toliau. Būtent juose sukūriamos naujos darbo vietos, Ir taip pat, e, žinoma, reikia atsižvelgti ir į socialinius, ekonominės ir finansų krizės aspektus. E, ir e, tikimės, kad tai padės atgaivinti Europos ekonomiką po krizinių laikotarpių. Ačiū komisarui Tajani. Dabar frakcijų vardu, visų pirma, EPP vardu, ponas Benson. Tak, herr Forman. Først tak til kommissær Tajani for indlæg. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti komisarui Tajanė už jo žodžius. Mes įtraukėme šį klausimą į šios dienos posėdžio darbo tvarkę, nes šis klausimas yra svarbesnis negu kad kada nors anksčiau. Uh, Ko gero niekas nebejoja, kad mažos ir vidutinės įmonės patiria sunkumų norėdamos gauti finansavimą, dėl to joms sunkiau aukti, klėstėti. Ir ypač tai aktualu šiandien, kai dar susidurėme su ekonominė krize įmonėms kyla sunkumų, kai jos nori gauti finansavimą iš bankų. Įmonės Europoje labiau priklauso nuo bankų finansavimo negu kad įmonės JAV. Iš tikrųjų yra reikalingas Bazelis 3 reglamentas dėl nuosavų lėšų. Bet aišku, reikėtų nepamiršti ir tos rizikos, su kuria susiduria mažos bei vidutinės įmonėms. Bankai gali suteikti įmonėms e, finansavimą, tačiau jos taip pat e, nustato ir aukštesnį rizikos lygį. Dėl to įmonėms sunkiau vystytis, jos e, nukenčia nuo konkurencijos. Taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti smulkiams bei vidutinėms įmonėms joms padėti. Aš pasisakau už tai, kad e, mes e, darytumėm viską, kad e, pagerėtų mažų bei vidutinių įmonių finansavimas. Jau dabar vykdomos įvairios iniciatyvos ir programos, egzistuoja struktūriniai fondai, kuriais gali naudotis įmonės. Visa tai yra labai svarbu. Tačiau manau, kad Europos parlamentas per ateinančius mėnesius turėtų dar labiau padirbėti. Labai ačiū. Toliau žodis Edith Herzog, prašom. Ačiū pirmininkė, komisarą šį vakarą aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą taip pat, kad a, smulkus ir vidutinis verslas mano gimtoje šaly galėtų klausytis mano pasisakymo. Taigi mm, šį vakarą pakete svarstome apie tris e, elementus. Tai yra kaip padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms patekti į e, rinką su savo novatoriškais produktais. Antra, kaip sumažinti joms išlaidas, mažinant biurokratiją. Ir čia paslaugų direktyva puikus pavyzdys. Trečias tikslas buvo padėti MVI prieiti prie finansinių priemonių, finansinių instrumentų, kad ta prieiga būtų paprastesnė. Europos Sąjungoje smulkus ir vidutinis verslas sukuria apie trečdalį BVP. Jeigu vertintumėm iš tokio požio taško, aš manau, kad tuomet klausimas būtų toks, jeigu jos sukuria trešdalį ES biudžeto ir dabar pažiūrėkime ES biudžetą, tai kokia dalis yra skirta smulkiam ir vidutiniam verslui. Manau, kai pažiūrime iš to požiūrio taško, tai tikrai situacija nepatenkinta. Iki 2010 metų um, yra skirta uh, pakankamai nemaža suma smulkiam ir vidutiniam verslui pagal konkurencijos ir inovacijų programą. Yra 23 milijonai uh, mažų ir vidutinių įmonių. Mes mobilizavome 1,3 milijonus rizikos kapitalo, tačiau jeigu pagalvotumėm, 23 milijonai uh, MVI, taigi sukauptas, sukauptas kap, skirtas kapitalas tikrai nedidelis buvo palyginti su įmonių skaičiumi. Manau, kad reikalingas mums toks pasiūlymas, kuris realiai leistų pasinaudoti turimomis priemonėmis lankščiau ir efektyviau. Dabar kalbant apie metinės ataskaitas, man atrodo, turime paskatinti valstybės narės imtis veiksmų, o ne vien tik tai e, gražiai kalbėti, kad jos remia smulkų ir vidutinį verslą. Komisarė, penkių frakcijų vardu norėčiau kreiptis į Jūs. Parašėme Jums laišką. Nepamirškite apie MVI mažos ir vidutinės įmonės, tai yra tokios įmonės, kurios yra sudėtingiausioje situacijoje po to, kai valstybės narės ėmėsi taupimo griežtumo priemonių. Tačiau tai yra tos įmonės, kurios sukuria darbo vietas. Taigi Europos parlamentas remia MVI. Ačiū dabar panašmit liberalų demokratų frakcijos vardu dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, jūs iš tikrųjų turite daug priežasčių būti ambicingas. Mes susidurėme su didžiuliu iššūkiu. Yra 20 milijonų mažų ir vidutinių įmonių, kurios sudaro 90 procentų visų ES įmonių, netgi 99 procentus. Taigi mažos bei vidutinės įmonės sudaro ES ekonomikos pagrindą arba šerdį tos įmonės gali aukti, plėstis ir tam joms reikia tam tikro kapitalo, finansavimo. Reikėtų išnaudoti jau dabar egzistuojančias finansavimo galimybės, o taip pat į pagalbą labiau negu likščiol pasitelkti ir struktūrinius fondus. Atėjo pats laikas spręsti mažų bei vidutinių įmonių problemas. Gerbiamas komisarė, Europos parlamentas kalbėjo apie e, įvairias sprendimus, taisyklės susijusias su finansų rinkomis. Na, bet dėl tų griežtesnių taisyklių mažoms bei vidutinėms įmonėms tampa sunkiau gauti kreditus, taigi turėtumėm būti labai atsargus, kurdami naujas taisyklės. Gerbiamas komisarai, jūs teisingai pastebėjote bazelio taisyklės, jūs kalbėjote apie, apie supaprastinimą. Uh, Sakėte, kad finansavimo programos turėtų būti paprastesnės, taip pat sakėte, kad reikia mažinti biurokratiją. Gerbiamas komisarė, būtent to tikisi mažos bei vidutinės įmonės. Reikėtų daryti viską, kad ta biurokratinė našta dar nepasunkėtų. Uh, Yra apie 20 milijonų mažų bei vidutinių įmonių, tačiau Europoje taip pat yra maždaug 20 milijonų bedarbių. Socialinė atskirtis tampa vis aštresnė, kai kurie žmonės vis labiau skursta. Ir aš manau, kad komisija turėtų sparčiai reaguoti, kad mažos bei vidutinės įmonės gautų finansavimą, nes būtent jos sukuria daug darbo vietų Europoje. Ačiū. Z grupy konzervatyvcų. Dėkuoju. Dabar panas Černiecki ECR frakcijos vardu. Pane pirmininkė, ponės ir ponai, e, kalbame apie ūkio sektorių, e, kuris yra esmingai svarbus, absoliučiai esmingai svarbus, nes būtent e, vidutinės ir mažos įmonės sukuria didžiąją darbo vietų dalį ES, daug daugiau negu kad didžiosios įmonės. Labai dažnai VMI yra šeimos įmonės, kurios daugiausia nukentėjo nuo finansų krizės. Pasakyčiau dar daugiau. Socialiniai šio sektoriaus susilpninimo kaštai yra esmingai svarbus. Žinoma, e, didžiausias pramoninės valstybės, e, pramonės lobistai veiksmingiau gina savo teisės. Tačiau turime ginti ir vidutinės ir mažas įmonės, nes tai reiškia, kad mes giname valstybių narių mokesčių mokėtojus ir piliečius. Dar vienas dalykas. Noriu akcentuoti, kad valstybės narės neturėtų dėl visa ko kaltinti ES. Geriau turėtų pasirūpinti vidutinėmis ir smulkiomis įmonėmis. Dabar ponė Morgantinį, EF, ponas Morgantinį, EFD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pastarosius keliarius metų mes vargstame dėl finansinės, ekonominės krizės ir mažoms vidutinėms įmonėms vis sunkiau yra gauti paskolų mūsų finansinėje programoje 2017-2013 metams matome rimtų trūkumų dėl, pavyzdžiui, išteklių ir um, apriepties, pernelyg daug yra biurokratijos ir todėl mažos ir vidutinės įmonės labai kenčia. Turime supaprastinti taisyklės ypač mažiausiams įmonėms. Turime sukurti vieno langelio sistemą, vienos pakopos sistemą, kad būtų galima toms įmonėms prieiti prie europinio finansavimo. Reikia galvoti apie naujoviškas finansavimo priemonės, kad nereikėtų tiek daug garantijų pateikti iš įmonių pusės, kad būtų būtent ypatingas dėmesys skirtas aukštų technologijų ar labai novatoriškoms įmonėms, kad jos galėtų e, plėtoti mokslo tyrimus, kurti technologijas. Labai svarbu, kad uh, būtent tam smulkiam ir vidutiniam verslui, kuriame dirba šimtas milijonų e, žmonių, būtų sukurtos palankesnės sąlygos. Panas Stojanov, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Palaikysiu kolegų nuomonę dėl mažų ir vidutinių įmonių. Pritariu tam, ką kolegos iki šiol pasakė. Būtent mažos ir vidutinės įmonės labiausiai nukentėjo dėl finansinės ir ekonominės krizės. Ypač pritariu ponui Černetskiui, kad dažniausiai tai yra um, šeimos įmonės, kurios užtikrina pragyvenimo šaltinį šeimai. Kai eina kalba apie didelę korporaciją, kuri susidūrė su finansinė krize e, ir patyrė kažkokių tai padarinių, aišku, kad tai tik tai sumažina tos stambios įmonės pelną. Tačiau, kai eina kalba apie mažą ar vidutinę įmonę, e, dėl krizės dažnai e, tiems žmonėms net nebelieka ką valgyti. Todėl aš manau, kad reikalingi atitinkami pakeitimai, kuriuos reikia labai kruopšiai pasverti atsižvelgiant ir į kairių, ir į dešiniųjų, o, aišku, vis, visas pozicijas reikia įvertinti, kokiu neigiamu padariniu tai gali turėti. Be to bankų garantijos. Reikia turėti omenyje, kad ir bankų sektorioje reikia griežtesnio reguliavimo. Uh, tam, kad e, smulkus vidutinis verslas galėtų turėti galimybę prieiti prie daugiau kapitalo. Manau, kad mažos ir vidutinės įmonės tikrai negali būti traktuojamos vienodai su stambiosiamis įmonėmis. Mes turime užtikrinti, kad jos būtų konkurencingesnės e, e, palyginti su stambiosiamis kompanijomis. Komisar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti bent Bensen. Uh, Jis teisingai pastebėjo, kokios svarbios yra tokios programos kaip Jeremy, Jasmin, o taip pat Erasmus programa jauniems verslininkams. Tai yra svarbu, norint geriau pažinti rinkas. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir už tai, kad jūs paminėjote ir Europos investicijų banką bei jo lėšų padidinimą. Aš norėčiau kreiptis į komisarą Tajanį ir pasakyti štai, kad reikėtų vertinti 2020 metų strategijos tikslus ir nereikėtų versti įmonių padidinti kapitalą 20 e, procentų. Tokią taisyklę esame numatę bankams. Toliau pelno apmokestinimas. E, jeigu e, tas pelnas lieka kapitale, tai tuomet galima būtų neapmokestinti dėl 5000 eurų. Jeigu tas pelnas nėra didesnis negu kad 5000 eurų, tai tuomet įmonėms nereikėtų numatyti papildomų prievalų. Ačiū labai dabar ponas Kutas. Šedinte, principiul... Pone pirmininkė, pirmiausia, mes turėtume pasvarstyti apie šį klausimą ir remtis europiniais principais. Aišku, didelė dalis BVP gaminama mažose vidinėse įmonėse, o dabar, ypač krizės akivaizdoje, prieiga prie kapitalo MVI yra labai ribota. Bankai vengia išduoti kreditus, dėl to reikėtų kreditų išdavimo tvarką, tvarką supaprastinti. Esama ir sunkumų kitose srityse. Pavyzdžiui, nesame pakankamai administracinių gebėjimų, kurie leistų supaprastinti prieigą prie kreditų. 2014-2020 metais reikia sukurti daugiau skaidrumo tarp bankų ir įmonių. Reikėtų teikti daugiau informacijos apie esamas platformas ir kreditų išdavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms tvarką. Komisija turi parengti techninių galimybių paketą, kad būtų pagerinta prieiga prie kapitalo. Praeik. Dabar žodis ponė Gardinė. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, kolegės ir kolegos. Labai svarbu remti mažas ir vidutinės įmonės, ypač Jau buvo kalbėta apie tai, kad būtent mažas ir vidutinės įmonės gali atgaivinti ekonomiką. 8-9 metais mažos ir vidutinės įmonės išaugo 9,4 milijonai naujų darbo vietų buvo sukurta būtent MVI dėka. Tai reiškia, kad būtent jos buvo užimtumo variklis Europos Sąjungoje. Trečdalis visų naujai sukurtų darbo vietų per krizę buvo prarasta, todėl dabar norime sukurti naujas priemonės, kad galėtume mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti pakankamai pasta, paskatų, kurių dėka jos kurtų naujas darbo vietas ir dėl jų naudos gautų ir visi piliečiai. 2010 m. pradžioje 18 procentų visų MVI neturėjo paskolų, o metais anksčiau tas paskolas buvo gavusios 12 procentų MVI. Reikia sukurti e, supaprastintas procedūras ir tos procedūros atsispindi ir Europos iniciatyvoje smulkiojo verslo aktas. Aš pats esu iš, aš pati atsiprašau, esu iš Šiaurės Italijos ir ši dal, Italijos dalis išaugo būtent MVI dėka. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar Tajani. Ačiū. Dabar žodis e, Zolar Taler. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas e, komisarė Tajani, aš norėčiau taip pat e, prisijungti prie tų, kurie sakė, kad ES politika skirta ekonomikos atgaivinimui pirmiausia turėtų koncentruotis į smulkų ir vidutinį verslą, kuris sukuria daugiau nei 100 tūkstančių milijonų darbo vietų ir kokios didžiausias skriaudas patiria smulkus ir vidutinis verslas Europoje šiandieną. Turime to nepamiršti. Pirmiausia, finansinės disciplinos trūkumas. joms yra neišmokama, neišmokamos lėš, lėšos nuo 190 netgi iki 120 e, dienų e, pavėlavimu, taigi jos nuo to kenčia. Taigi manau, kad dabar pačios valstybės turi įsivesti daugiau drausmės. Ir e, tai padėtų plėtotis smulkiam ir vidutiniam uh, verslui iš apačios į viršų. Vals, e, smulkus vidutinis verslas nesusidurtų su problemomis, jeigu jie gautų mokėjimus. Bankai netliko savo misijos, todėl mūsų ekonominis augimas ES nėra toks aukštas, kaip galėtų, kaip galėtų būti. E, komisaro Tajani E, remiamos priemonės pirmiausia turėtų būti orientuotos į smulkų ir vidutinį verslą. Ir manau, kad taip pat reiktų įgyvendinti e, smulkaus ir vidutinio verslo pateikiamas rekomendacijas. Ponas Keliai. Labadiena e, Europos parlamentui ir Europos Sąjungai tos temos, kurias dabar aptarėme, iš tikrųjų įtakoja mūsų ekonomiką. Mes kalbėjome apie paslaugų direktyvą, patentą ir dabar naujausius smulkiam vidutiniam verslui skirtas e, pataisas. Kiekviena e, tokia maža įmonė e, sukūrusi papildomą darbą labai sumažintų Europoje nedarbo lygį esmė e, ta, kad e, jie galėtų sukurti darbo vietas, jeigu galėtų gauti kreditus, tačiau jos to negali padaryti, ypač mano šalyje. Aš žinau, kad buvo asmo norintis 4000 eurų e, grinais smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau negalėjo jų gauti. Taigi situacija tokia yra tokia, kad nepripa, nepaisant to, kad Europos centrinis bankas kapitalizavo palūkanas, situacija nepasikeitė. Taigi mes turėtume e, orientuotis į smulkų ir vidurinį verslą, nes negalima leisti jiems sužlugti. Jeigu mes galėtume joms sukurti E, kreditų sistemą, kad jos galėtų sukurti darbo vietų, tai e, labai smarkiai sumažintų ekonominį nuosmukį. Aš manau, kad prašome ne per daug. Aptardami naujosius instrumentus mes e, ga, galėtume iš tikrųjų pasistengti padėti smulkiam ir vidėm verslui. Ačiū. Ačiū ponė Keli. Dabar uh, spontaniški pasisakymai ir matau, kad ponė Basesku prašo žodžio sprijinirea imm urilor și antreprenorilor. Ačiū pirmininkė. Parama MVI ir verslininkams yra labai svarbi, ypač e, ekonominės krizės metais. Mums svarbu tobulinti MVI skirtus teisės aktus, tai turi būti ES prioritetas. Aš norėčiau pabrėžti tai, kad dabartinės priemonės nepanaikino tų kliūčių, kurios uh, kenkia MVI tūkstančiai mažų vidutinio dydžio įmonių laukia iš komisijos teigiamų priemonių. Kitas teigiamas dalykas būtų alternatyvių finansavimo šaltinių plėtojimas. Mes turėtume imtis priemonių, iniciatyvų, kad pagerintume prieigą prie kapitalo rinkų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir sudaryti geresnės sąlygas investuotojams. Mes turėtume remti platų inovacinių įmonių finansavimą. Rumunijos vyriausybė jau ketina uh, patvirtinti programą skirtą mikro įmonių augimui užtikrinti. Taip pat įketina skatinti jaunus verslininkus. Tai yra vyriausybinių priemonių paketas, kuris yra skirtas verslo aplinkai tobulinti. Dabar žodis ponai Balčyčiai. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimas komisarė. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas išlieka labai didelė problema, nepaisant priemonių, kurių buvo imtasi padėtis šiame svarbiame sektoriuje ir šiandien yra kritiška. manau jūs susipažinę su tarptautinės organizacijos bank watch tyrimo ataskaita kurioje buvo analizuojamas europos investicijų banko paskolų skirstymas keturiose valstybėse narėse. iš ataskaitos matyti kad iki šiol europos investicinio banko suteiktos paskolos iš esmės buvo naudingos tik patiems bankams jiems buvo skirta penkiolika milijardų eurų ir duotas dvejų metų terminas surasti įmones kurioms reikalinga ši parama. nerimą kelia tai kad nors pinigai iš europos investicinio banko buvo gauti tačiau komerciniai bankai sugriežtino kreditų išdavimo sąlygas smulkioms įmonėms o tais pinigais daugiausiai buvo finansuojamos stambios ir klestinčios įmonės manau kad tokia situacija parodo kad šioje srityje yra reikalinga daug griežtesnė komercinių bankų priežiūra ir kontrolė ir europos komisijos vaidmuo taip pat turi būti didesnis kad šia pagalba nebūtų piktnaudžiaujama. Dėkuoju dabar panas Gallagher. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę kalbėti šiuo klausimu. Komisija pristatė savo viziją finansuoti MVI veiklą. Labai aišku, kad kredito kaina išlieka pagrindinis iššūkis kylantis MVI sektoriui Europoje ir mano paties šalyje Airijoje. Daugybė gyvybingų verslo įmonių susiduria su sunkumais įvertinant prieinamus kreditus ir paslaugas ir paskolas. Tai yra nepriimtina, kalbant apie mano šalį turint omenyje mokesčių mokėtojų pinigus, MVI sektorius yra mūsų ekonomikos variklis. Tai yra privatus sektorius, kuris kuria darbo vietas. Mes, komisija, parlamentas, taryba turi sukurti tokią ekonominę atmosferą, kuri skatintų investicijas. Aš džiaugiuosi, kad komisaras kalbėjo apie lankstumą ir apie tai, kad nereikėtų apsunkinti biurokratinę naštą prieigos prie kapitalo. Aš laukiu komisijos pirmininko pasisakymo ir jeigu pirmininkas sakė, kad 8 milijardai eurų santaupų per metus galima sutaupyti, taigi mes turime pasirūpinti paramą mažoms vidutinėms įmonėms, nes būtent tos įmonės e, kuria darbo vietas ir užtikrina augimą. Dėkoju ponui Galger, dabar ponė Figereido. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelio mikro įmonių ir smulkių įmonių ES situacija yra išties dramatiška. Krize labai stipriai jas paveikia. Pavyzdžiui, Portugalijoje dešimtis tūkstančio mažų šeimų įmonių MVI dirbančių įvairiose pramonės sferose susidūrė su sunkumais. Daugelis iš jų net užsidarė taip padidinamos e, nedarbo lygį. Bendrijos politika užgneužia ekonominį vystimąsi ištisose regionuose. Taigi mums reikia visiškai skirtingos politikos, kuria remiantis būtų teikiama parama mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Mes turime pabrėžti tai, kad paskolos turi būti prieinamos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėkoju. Dabar ponas Nolce. Pane pirmininkė, aišku, galime girti, tiksliau pasakius, pati komisija dažnai giriasi, kad ji skatina smulkų ir vidutinį verslą, tačiau tuo pačiu metu uh, mažos ir vidutinės įmonės apkraunamos didelę administracinę naštą. Popieriuose vieną iniciatyvą seka kita iniciatyva, buvo sukurta Bazelio antroji direktyva, tada trečioji. Tačiau iš tiesų praktikoje smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas yra svarbiausias reikėtų sustiprinti galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti prieigą prie projektų skirtų moksliniams tyrimams finansuoti. Tik tada jos klėsties. Ačiū. O dabar ponui Lohanui žodis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. După cum știți, în România IMM-urile se confruntă cu probleme mai mult sau mai... Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip žinote, Smukusis ir vidutinis verslas Rumunijoje susiduria su to, tomis pačiomis problemomis kaip ir kitose ES valstybėse dėl krizės. O kalbant apie finansavimo padidinimą ar prieigos prie finansavimo supaprastinimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, nu, būtent naujovės yra labai svarbios. Manau, kad svarbu e, teikti geresnę informaciją. Praėjusį rugsėjį Europos komisijos atstovas teigia, kad 2011 metais e, bus sukurta elektroninio mokymosi platforma skirta smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai turėjo paskatinti kurti plėtros ir mokslinių tyrimų projektus, supaprastinti prieigą prie informacijos ir supaprastinti komunikacijos procesus. Taip pat ši platforma turėjo pagelbėti mažų ir vidutinių įmonių vadovams e, gauti prieigą prie finansavimui skirtų paramos priemonių. Molto... Eh, Pone pirmininkė, Aš labai atidžiai išklausiau komisijos narį Tajanį, jis kalbėjo apie labai svarbę problemą, apie gamybos modelį. Reikia nepamiršti, kad smulkus ir vidutinis verslas yra ekonomikos variklis. Tiesa, krizė dar nepraėjo, tai struktūrinio pobūdžio krizė, tai globalizacijos krizė. Ir Europinės ekonomikos 90 procentų sudaro būtent mažos ir vidutinės įmonės. Taigi jos yra labai svarbios. Būtent todėl reikėtų supaprastinti prieigą joms prie kreditų išdavimo, o ES finansavimo priemonėmis reikėtų pasinaudoti daug paprasčiau, ypač plėtojant mokslinių tyrimų ir vystimosi projektus. Europos komisija taip pat turi imtis tam tikrų žingsnių, jos rengiamos gairės turi būti suprantamesnės. Ypač krizės akivaizdoje negalime leisti, kad e, būtent mažos ir vidutinės įmonės e, patirtų nesėkmes, o to tarpu didelės įmonės būtų gelbėjamos. Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus. Kalbėtas yra nutraukiamas. So only, so next... Jums buvo skirta tik viena minutė, ponia Kolino. Tai mano paskutinis įspėjimas. Dabar perduosiu žodį poniai Dansila. Viena minutė. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pabrėžti faktą, kad e, MVI plėtros trikdžiai nėra pašalinti. Dabar yra Europos komisijos rengiamas įvairios strategijos. 23 milijonai mažų ir vidutinių įmonių laukia veiksmų iš komisijos. Reikia kovoti su pavėluotais mokėjimais, gerinti kvalifikacijos kelimo programą, skatinti verslumą, e, gerinti apmokestinimo procedūras. Mes turime surasti būdą išeiti iš krizės pasitelkdami smulkų ir vidinį verslą. Prieiga prie smulkiojo verslo akto ir kitų finansinių priemonių turėtų būti europiniai prioritetai. Like... Ponas Sakerski norėjo pasisakyti ar apie šią temą, ar apie kitą. Pagrindinė sąlyga formuojant sėkmingą smulkaus ir vidutinio verslo politiką yra geras e, bendrosios rinkos veikimas. Tai reiškia, kad kiekvienas turi turėti prieigą prie rinkos ir tuo pačiu visos įmonės turi būti pasirengusios e, stipresniai konkurencijai. Prieiga prie rinkos reiškia, kad visoms įmonėms turi būti suteikiamos vienodos galimybės. Kita vertus, tai reiškia, kad tuo pačiu metu kiekviena valstybė narė tarsi nori apsaugoti savo įmonės. Tuo tarpu reikia užtikrinti tikrus mainus vienodomis sąlygomis, užtikrinant įmonių stabilumą. Tuo pat metu negalime pamiršti, kad mažos ir vidutinės įmonės daug prisideda prie pačių darbuotojų e, gyvenimo standartų išlaikymo. Kartais e, sureaguojama e, gan vėlai į krizės pasiekmes manau, kad ES turi labiau renkti, remti smulkų ir vidutinį verslą. Prego. Grazie, signor Presidente. Mi pare che il dibattito. Ačiū pirmininkė. Komisaras Tajani. Aš manau, kad šio vakaro diskusija parodė pusiausvirą tarp parlamento norų ir komisijos norų. Mes norime į mūsų atgyvinimo programos centrą patalpinti būtent tikrąją ekonomikos šerdį. Tai yra smulkų vidutinį verslą. Tai yra Europos ekonomikos tarytum kraujotako sistema. Ir komisija konkrečiose srityse e, vadovaujasi e, atitinkama politika. E, dėkojame tarybai ir parlamentui dėl, už direktyvą dėl pavėluotų mokėjimų. Tai labai svarbu smulkiam ir vidutiniam verslui. Svarbu, kad valstybės narės kuo greičiau perkeltų šią direktyvą į nacionalinės teis, teisinės sistemas. Aš tikiuosi, kad valstybės narės tai padarys kuo greičiau. Ši direktyva įtakoja valsty, smulkaus ir vidutinio verslo galimybės gauti prieigą prie kredito, o kreditus jos galėtų panaudoti inovacijoms. Ir kai ši direktyva bus tinkamai perkelta, tai e, joms e, smulkiam ir dėm verslui e, suteiks galimybę prieiti prie 170 milijardų eurų sumos. Kai komisija paskelbs savo dokumentą, joje pamatysite ne vieną pasi, pasirinkimo galimybę, kaip ir vieno langelio principą, prieiga prie finansinių E, paslaugų. Taip pat mes raginame valstybės narės ir savivaldybės paskirti asmenį atsakingą už smulkų ir vidinį verslą. Me, mes paskirsime Daniel Kanecha, generalinį generalinį direktorių, kuris e, bus atsakingas už smulkaus ir vidutinio verslo e, politikos koordinavimą visoje Europoje ir tai bu, jis bus atskaitingas komisijai. Ir mes e, raginame valstybės narės padaryti tą patį. Savivaldybės taip pat padar, turės padaryti tą patį. Dėl finansavimo mechanizmo bei galimybės gauti kreditus. Tai buvo aptarta pavėluotų mokėjimų direktyvoje. Ir mes galime tik tais spręsti smulkaus ir vidutinio verslo problemą. Rasdami sąsąją tarp kreditų e, suteikimo galimybės smulkiam ir verslui ir ECB. Mes turime panaikinti kliūtis buvusias atei, praeitįje, ypač e, tas, kurias sukėlė krizė ir e, tas, kurias sukėlė pavėluoti mokėjimai. Apie 30 milijonų kreditų smulkiam ir dideliam verslui buvo sulaikyti dėl to, kad nacionalinėse finansų institucijose kilo sunkumų su pervedimais. Taigi pirmoji užduotis yra šalinti šias kliūtis tarp Europos investicijų banko ir nacionalinių bankų bei finansinių institucijų. Per kitą posėdį bus pateikta nemažai pasiūlymų, kad smulkus ir vidinis verslas galėtų lengviau gauti kreditus. Be abejo, Kalbant apie supaprastinimą, galiu pateikti Jums keletą pavyzdžių. Turime REACH direktyvą, kuri buvo išversta į visas ES oficialiasias kalbas. Tai labai techninis dokumentas ir e, jis labai svarbus signalas smulkiam ir vidiniam verslui. Daugiau joms nereikia e, samdyti e, chemiko, anglisto ar techniko anglisto. Mes sumažinome administracinius mokesčius smulkiam ir rytiniam verslui. Ir dabar toliau mažiname biurokratinę naštą smulkiam ir vidiniam verslui. O e, smulkaus verslo teisės akte toliau yra remiamos inovacijos Taip pat konkurencingumo patikrinimas buvo įvestas mūsų e, verslo politikos dokumente. Jis taip pat turi įtakos konkurenciją reglamentuojantiems teisės aktams. Aš noriu padėkoti ponui Rubek ir Džiaugiuosi, kad parlamentas e, siekia, kad e, būtų didinamas e, smulkaus ir neverslo finansavimas. Aš norėčiau dar kartą pakartoti savo nuomonę apie smulkų ir vidinį verslą. Man tai yra labai didelis įsipareigojimas, didelis prioritetas. Mes turime užtikrinti, kad būtų mažinama biurokratinė našta, kad smulkus ir vidinis verslas galėtų gauti kreditus kad uh, jam būtų numatytos paramos priemonės ir tai uh, pramonės ir uh, verslo klausimais kompetentingas komisaras turės tai e, vykdyti iki pat kadencijos pabaigos. Taigi parlamentas ir komisija labai panašiai masto šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju komisarui, taigi baigėme diskusiją apie smulkaus ir vidutinio verslo finansavimą ir mes e, grįšime prie to per balsą.